raginu taip daryti. Bet tikiuosi, kad jūs ir taip suprantate tai ir suvokiate, kokia svarbi yra situacija. Tai tiek pirmininko pranešimų. Dabar Periname prie darbo. Dvi darbo tvarkės, galutinės darbo tvarkės projektas buvo patvirtintas pagal 137 taisyklę rugsėjo 22. -ąją. Nėra jokių siūlymų, pastebėjimų keisti galutinį darbo tvarkės projektą. Ir tai reiškia, kad darbo tvarkė įsigalioja ir galime pereiti prie pirmo jos